Thank you, colleagues. Colleagues, could I... Kolegos, norėčiau paprašyti visų susėsti. think it was just a minute. Netrukus pradėsime, kolegos. Ačiū. Pradėsime balsavimą, bet prieš tai norėčiau visų paprašyti dėmesio. Pone Hasenkamp nori pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Prašau, žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Milijonai gyvūnų visoje Europoje E, turi laukti bet kokiu oru e, paskerdimo, kai juos veža į skerdyklas. E, milijonai žmonių, piliečių Europos nori, kad tai baigtųsi. Surinktas reikalingas skaičius parašų parlamente, kad kad būtų steigiamas specialus tyrimų komitetas, o trys žmonės sėdintys priekyje parlamente, priekinėlėje, nusprendė, kad taip nebus. Gėda jums. E, ačiū, perdusiu šį teiginį pirmininkui, ponė Urban Krespo. Pirmininkė, šią naktį Rio de Žaneire buvo nužudyta mer, moteris, kuri kovojo už moterų teisę, žmogaus teisės. Ko, tai vyko Brazilijoje. Reiškiame solidarumą jos, e, ko, kole, jos kol, kolegoms, ki, kitiems kovotojams ir raginame Europos parlamentą pasmerkti e, tokią situaciją Brazilijoje. Ačiū, ponia Urban Krespo. Dar vienas pasisakymas dėl posėdžio vedimo tvarkos, ponas Vijoti. Ar jūs norėjote kalbėti? Ačiū, pirmininkė. Norėjau jūs informuoti, kad vakar čia įvyko kažkas neįtikėtino. Per spaudos konferenciją mano buvęs kolega, ponas Salvini, dėl daromos triukšmo buvo neįmanoma išgirsti, kokius klausimus uždavinėjo žurnalistai. Tai iš tikrųjų buvo grėsmė žurnalistų darbų šiame parlamente. Kolegos, prašau visų dėmesio ir tvarkos, sako pirmininkė. Žinau, kad visi norite, kad balsidėtų balsavimas šiandien ketvirtadienis, bet matau, kad dar daugiau kolegų rodo, kad nori žodžio, bet dėja aš suteikti žodį galiu tik tai tiems, kurie tikrai nori pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pone Mūdi taip pat prašo žodžio. Suteiksiu žodį poniai Mūdi vienai minutiai. Prašau. Ačiū pirmininkė. Kalbu savo kolegų Džili Gorling Molly Scott Keito ir savo pačios vardu. Uh, Mes atstovaujame Salisbury, e, Anglijos pietričiuose, tai miestas, kuriame gyvenau, kaip e, Britė, e, už, pasi, Britės pasisakančios už Europą. E, turiu pasakyti, kad ši savaitė mums buvo sudėtinga. Pone, pirmininkė pertraukė, pone, noriu. Gėdinga kolegė kalba, rimta tema, turėtumėte paklausyti. Pone Mūdi. Ačiū, pirmininkė. Kaip ką tik sakiau, kaip Britė, e, Britės už Europą pasisakančios parlamento narės, konstatuojama, kad ši savaitė buvo sunki, bet solidarumas, kurio sulaukėme iš šio parlamento, susidūrę su cheminio ginklo panaudojimu ir išpoliu, tikrai už tai dėkojame, už tą paramą. Mūsų apygardos rinkėjus tikrai nuramino jūsų pasiryžimas dirbti draugę su mumis ir visiems drauge užsitikrinti mūsų ateities saugumą. Ačiū kolegos. You, Moody, um, you... Ačiū Jums, ponia Mūdi, ir girdite plojimus. Me, madam, Atsiprašau, bet aš Pone Atkinson, kaip tik rengiausi jums suteikti žodį, tikiuosi dėl posėdžio vedimo tvarkos kalbėsite. Jūs negalite užduoti klausimo, kodėl pone Mūdi nepasmerkė savo partijos lyderis, lyderio. Colleagues, Kolegos, tai nėra klausimų atsakymų valanda ir net diskusijos. Dabar prasidės balsavimas. Ačiū. This... Pirmasis balsavimas dėl padėties Maldyvose, rezoliucijos pasiūlymas dėl padėties Maldyvose.